Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich begrüßen. Darf fragen, ob es Anmerkungen zur Tagesordnung gibt. Gerbiami kolegos, sveikinu visus susirinkusius į posėdį. Ar būtų pastabų dėl darbo tvarkės? Reikis ne. Tad tik vieną pastabą pasakysiu pats dėl trečio darbo tvarkės punkto. Trečias punktas bus papildytas trečiuoju A. Mes diskutuosime apie tai, apie ką kalbėjom su koordinatoriais praeitą kartą. O būtent apie tai, kaip svarkysime su procedūra susijusia su pastabomis, kurias išsakė kolega Rubik. Sekretoriatas nusiuntė rezoliucijos pasiūlymą, turime dokumentą šią temą ir jums leidus siūlyčiau pirmiausia aptarti procedūrą, tačiau pirmiausia, išspręsime balsavimo reikalus. Ar nėra dėl šio siūlymo prieštaravimų, dėl darbo tvarkės? Ponas Rybik nedalyvauja posėdėje, tačiau kolega Svoboda posėdėje yra. Tad jums suteiksiu žodį pirmiausia. Noriu atkreipti jūsų dėmesį būtent į šį klausimą. Taip ar ne, jūsų supratimu, ar šiandien priimsime sprendimą ar balsuosime dėl šios rezoliucijos. Tačiau pirmiausia, dėl procedūrų susitarkime. Ponas Svoboda, ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų, kolega Rubik dar e, tebėra keli. Jis turėtų netrukus atvykti. Jis išsakė savo pastabą, tai yra komitologijos klausimas, turėtų būti taikoma komitologijos procedūra, nors jos tokios nebėra. Pastaba buvo išsakyta grinai dėl finansinių dalykų. Jūs žinote, kokie yra argumentai, kuriuos pateikėme dėl politinių pozicijų sutvirtinimo. Tačiau šiuo atveju komisija klysta. Klysta dėl esmės ir klysta dėl teisinių dalykų. Mums yra sakoma, kad reikia numatyti tam tikrą kompensaciją TSO vadinamiesiems dėl elektros srovės perdavimo. Jūs žinote, su kuo tai yra susijus, susijęs klausimas. Jūs žinote, kad tai yra tas klausimas, kuris yra esminis vystant elektros tinklų perdavimo pajėgumus. Ir aš manau, kad tai, ką siūlo komisija, nebus pakankama. Juolab, kad komisija remiasi nelabai tvirtų juridinių pagrindų. Gaila, kad tik 2010 metais komisija užsakė tyrimą, kurio tikslas yra pagrysti perdavimo kaštus esminis argumentas nėra sumų nepakankamumas. Čia turėtume kalbėti apie pagrindą. Jis yra negeras. Tas pagrindas, kurį remiasi Europos komisija, nėra geras. Tad aš manau, kad rezoliuciją turėtume priimti. Bet kokiu atveju komisija skuba. E, būtų neteisinga priimti prastai pagristą sprendimą dėl kaštų arba kompensacinių išmokų, kurios turėtų būti sumokėtos perdavimų sistemų operatoriams. Mes matome, kad, manome, kad tas pagrindas yra nepakankamas. Prašom, kolegė. Pone pirmininkė, jeigu mes balsuosime dėl šios rezoliucijos šiandien, aš norėčiau paprašyti penkių minučių maždaug, kad galėčiau aptarti tai su savo frakcija, nes tokios galimybės iki šiol neturėjome. Mums reikėtų apsitarti, kas ir kaip, ir tam, kaip jau sakiau, mums reikalingos kokios penkios minutės. Mm, kiek žinau, kai kurios frakcijos nusprendė balsuoti laisvai šiuo klausimu, tačiau aš esu koordinatorė ir negaliu savo frakcijos vardu priimti sprendimo, kadangi mes neturim jokios galimybės dėl to pasikeisti nuomonėmis. Ir arba siūlyčiau nebalsuoti, arba jeigu balsuotume, man reiktų penkių minučių pasitarti su savo frakcijos nariais. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Procedūra šia atsirado dėl to, kad ponas Svoboda ir ponas Rubik pareiškė savo pastabą, savo prieštaravimą. Koordinatorių posėdžių metu mes apie tai kalbėjom ir radom sutarimą. Mes pasiūlėme, kad sekretoriatas parengtų rezoliucijos siūlymo projektą. Ir jeigu norime šį žingsnį žengti, turime tą padaryti šiandien, kad plenarinėme posėdėje galėtume šį klausimą svarstyti. Priešingų atveju procedūra neįvyks taip, kaip turi įvykti. Tačiau aš manau, kad sprendimą rasim. Ponas Turmės, prašau. Manau, ponė pirmininkė, kad būtų svarbu štai kas. Reikia, kad atsakytume į pono svobodos klausimą ir reikėtų, kad sureaguotų komisija. Būtų įdomu sužinoti, ką komisija apie tai mano. Mums būtų įdomu gauti komisijos paaiškinimus šiuo klausimu. Pirmininkas, turiu tris žodžio prašymus, ar suteiksime žodį, tikriausiai manau, kad suteiksime žodį komisijos atstovams, o paskui leisime pasakyti kitiems kolegoms. Išklausykime pirmiausia komisijos atstovų. Tai bus paprasčiau. Prašom. Ponas O'Brien turi žodį. Prašau. Trumpai. Tad galėtumėt paaiškinti, kas ir kaip. Uh, uh you, Ačiū, ponas pirmininkė. Visų pirmiausia, pirmoji pastaba, kurią norėčiau pateikti, tai yra susijęs su kompensacija, tai yra senas klausimas e, ir jis yra sprendžiamas nuo liberalizacijos proceso pradžios jau nuo 97 metų, man atrodo. Taigi e, šiuo atveju mes tikrai nepriimame skubotų išvadų. E, visa tai numato elektros perdavimo, eksporto, importo ir tranzito e, mokesčius. 2003 metais elektros reglamentas buvo priimtas, kurio tikslas buvo patvirtinti skaidrios kainodaros taisyklės. Ir buvo numatyta komitologijos procedūros nuostata. Nepaisant to, e, jau keletą metų tai buvo pasiekiama laisvanoriškų pagrindų E, tačiau dabar nebebuvo galimybės savanoriškai susitarti, todėl buvo paprašyta komisijos 2007 e, metais e, priimti įpareigojančias nuostatas. 2008 metais komisija tai išnagrinėjo, buvo konsultacijos 2008 metais, buvo glaudžiamai dirbama su visais suinteresuotais subjektais Ir e, šie pasiūlymai buvo praeitų metų gruodį neformaliai pateikti komitologijos procedūrai. Yra du susiję komitologijos dvi procedūros. Ir E, tai turėtų galioti iki 2011 metų e, kovo 3, e, atsiprašau, kovo 11 dienos. Ir turėtų būti priimtas naujas reglamentas, priimtas kartu su teisės aktų paketu. Ir šie reglamentai, abu reglamentai yra susiję. Reikia reikalinga infrastruktūra tarptautiniai elektros priekybai. Ir ta infrastruktūra būtina kiekvienoje valstybėje narėje. E, mes numatome pradinį mokestį už infrastruktūrą ir vėliau galimi mokesčiai už galimus nuostolius. E, Šius klausimus aptarėme su ekspertais ir su perdamo sistemo operatoriais, specialistais. E, buvo komitetas e, posėdis, kuriame dalyvavo visos suinteresuotos šalis ir valstybės ir galų gale artėjame prie e, ilgos istorijos sėkmingos pabaigos. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju. Danke für die e, Hinweise. Ačiū. Pone Brian, pone Ek. Tai Visų pirmiausia, rezoliucijos tekstas turėtų būti e, išdalintas visiems uh, komiteto nariams, kad galėtume padiskutuoti, kaip siūlė e, e, kolego Kastiljo. Ir aš paremčiau e, rezoliucijos pasiūlymą. Dėkuoju. So, Sekretariat hat die gestern per E-Mail verschickt, aber machen jetzt noch ein paar Fotokopien. Äh, Frau Vakar pasiunčiau sekretariatui, tai prašau, ponia Madurera. Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos preparados. Ačiū pirmininkė. Mes esame pasirengę priimti sprendimą, jau pasikonsultavome su sprendimą priimančiomis šalimis ir pasisakytumėm už tai, kad būtų balsuojama laisvai, nes tai iššaukia visą eilę teisinių pasiekmių. Valstybės narės tarpusavėje nesutarė šio klausimu, kaip balsuoti. Pone Kastiljo teisingai pasakė, kad e, buvo pasi, buvo diskutuojama apie tą e, tekstą koordinatorių sueigoje, tačiau kai balsuoti nebuvo nuspręsta, reikėtų tiesiog šiek tiek pasitarti, aptarti įvairius, e, įvairias detalės, tam reikia laiko, ko gero mėnesio e, pirmininkaujantį valstybę turėtų skaidriai dirbti. E, aš pasikonsultavusi su teisės tarnybomis, su ekspertais, dabar galiu pasakyti, kad mes neturime jokių priežasčių tam tekstui pasakyti ne. Aišku, nuomonės skiriasi, o mūsų frakcijoje, mūsų frakcijoje taip pat nuomonės skiriasi. Taigi komisijos gairės yra laikinos. Ko gero komisijai reikėtų atlikti studiją, įvertinti kaštus, 2010 metų pabaigai ir tada jau, kai sulauksime tokios studijos, galėsime veikti konkrečiau. Mūsų būtų tokia pozicija. Norėčiau, norėčiau kad būtų balsuojama uh, laisvai. Taip nusprendė mūsų frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš e, nenorėčiau skubotai daryti kažko ir pato gailėtis. Siūlyčiau E, pereiti prie balsavimo, kuris yra mūsų darbo tvarkėje. Ir tai leistų mums e, e, pravesti konsultacijas tiems, kurie to pageidauja. Ir galėtume trumpai sustabdyti komiteto posėdį, kad galėtume susisiekti su savo politinėmis frakcijomis ir aptarti ir vėliau pratesti posėdį. Taigi manau, kad reikėtų šiek tiek laiko skirti diskusijoms. E, todėl būtų e, geriausia dabar nubalsuoti, kaip numatyta, ir vėliau aptarti. E, este es un asunto en los que típicamente es. Labai ačiū. Labai sunku šiuo klausimu rasti vieningą sutarimą frakcijose. Atsidūrėme tiesiog tokiose, tokioje situacijoje, kai valstybių narių interesai skiriasi. E, skiriasi e, pozicijos tų šalių, kurios yra tranzito šalis, kurios e, transliuoja, kurios perduoda. E, Frakcijoje EPP padėtis panaši kaip ir kitose frakcijose, nes nuomonės skiriasi. Taigi šiandieną tikrai būtų sunku kažką tai konkretesnio pasakyti, nes kol kas neapsikeitėme nuomonėmis. Tačiau norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, tai, kad labai sunku pasipriešinti tokiam susitarimui e, komitologijoje. Mūsų teisės tarnyba buvo labai teisi, sakydama, kad procedūra buvo taiko, taikyta teisingai. Dėl procedūros kažkokių tai pastabų kelti turbūt negalima, nes to, tai nepraeitų, procedūra įvyko nepriekaištingai, bet gal galima rasti kažkokių kitokių kablikų. Kaip ten bebūtų. Kaip jau sakė mūsų koordinatorė, EPP reikia šiek tiek laiko, mums reikia kartu pagalvoti ir tik tada priimti kažkokią galutinę poziciją. Ponas Rubikas. Ačiū pirmininkė. Labai atsiprašau, bet mano skrydis buvo atidėtas valandai. Tai yra principinis klausimas, labai svarbus klausimas. Žinome, kad Lisabonos sutartyje Lisab... E, komitologija jau traktuojama šiek tiek kitaip negu anksčiau. Ir Europos parlamentas yra priverstas žiūrėti, ar komisijos pateikiami siūlymai atitinka tam tikrus teisės aktus. Sutartis. Mums reikia vidaus rinkos ir tikrai nepriimtina, kad tas tekstas būtų kažkaip kitaip interpretuojamas e, negu nacionaliniu mastu. Ar Ispanija, ar, ar Portugalija, ar kokia nors kita šalis turi galėti eksportuoti savo elektrą, o tranzitinės valstybės turi e, irgi daryti tam tikras investicijas, kurios, aišku, turi kažkokiu būdu atsipirkti. N, tikrai nereikia padaryti taip, kad elektra vien tik tai stekėtų pro šalį tranzitu, nes jeigu taip atsitiktų, tai tikrai būtų, e, būtų daromos visokios kliūtis ir, ir tai prieštarautų galų gale mūsų vidaus rinkos principams. Yra daug austrų pasisakančių prieš, kadangi e, Austrija prarastų, o ispanai pasisako už, nes e, aus, e, jie tik tai uždirbtų. Mano š, šalis, Luksemburgas, nei didelis eksportuotojas, nei importuotojas. Tačiau norėčiau pasakyti dvi pastabas. Toks buvo mano siūlymas. Dvi pastabos. Šiek tiek keista, kad mums reikia keisti taisyklės pereinamųjų laikotarpių. Ir tokiu būdu Europiniai reguliavimo elektros perdavimo agentūrai E, būtų sudarytos e, nepakankamos sąlygos. Ir manau, kad Europos komisija turėtų parodyti daugiau pagarbos e, šiems rūmams, nes jeigu jiems tai yra svarbu, tai turėtų skirti laiko, kad paaiškintų mums, kuo tai yra svarbu ir kodėl mes turėtume tam pritarti. Todėl manau, kad turėtume balsuoti dėl rezoliucijos. Tai turėtų tam tikrą pamokomoje e, reikšmę. Dėkuoju. Ačiū. Na, manau, kad problema yra aiškiai apibriešta. Dėl procedūros jokių problemų nekyla. Šiandien turėsime apsispręsti dėl to, kad parlamentas negalėjo nagrinėti siūlymų dėl to, kad jam trūko laiko. Tiesiog aš taip ir pasakysiu, kad kolegoms reikėjo laiko, kad būtų galima tarpusui apsitarti. Mes turime du, dvi galimybės. Arba balsuojame dabar dėl šio klausimo, arba galime šį klausimą įtraukti paskutiniųjų darbo tarkį, rengti antrą balsavimą ir galėtume į antrąją, įrašyti antrojų balsavimo klausimų e, šį klausimą. Nežinau, kokia rizika dėl to galėtų kilti, tačiau aš manau, kad turime tiesiog kalbėti apie lygiai teisiškumo principą, nes tuo būdu numatytume galimybę visiems rengti diskusijas, aptarti problemą ir priimti sprendimą. Treč, trečia galimybė tiesa - balsuoti šią popietę. Kai, ir tai būtų pirmasis klausimas mūsų darbo tvarkė, bet turime dirbti labai greitai, nes turi atvykti komisaras Oettinger, jis atvyksta šiandien į mūsų posėdį, tad gali kilti šiek tiek uh, nesklandumų dėl programos. Mes šiek tiek galim pakeisti šiek tiek programą. Pona Svoboda, manyčiau, kad mes turime tiesiog nerenkti diskusijų, balsuoti ir, ir tiek. Pirmininkas, tai kartoju savo siūlymą. Žinau, kad jis nėra paprastas. Kvie, kviečiu visus susirinkti balsavimui laiku, trečią valandą. Darbo tvarkės pirmasis klausimas, tuomet bus balsavimas dėl šios rezoliucijos, trečią valandą po pietų. Iki tol visiems, manyčiau, patek, pakaks laiko diskutuoti, tarpusavėje sustarti, bet kviečiu visus tiksliai trečią valandą būti salėje, nes nenorėčiau, kad komisaras ateitų mums šio darbo nebaigus. Tai nebūtų labai korektiška ponas Turmes. Taigi turime pasakyti taip ar ne, tai galime trečią valandą surinkę tikrai labai greit šį klausimą sutvarkyti. O dabar tuomet ir nusprendžiame, kad darbo tvarkiai keistis, nes trečią valandą balsuosime dėl šios rezoliucijos. Ir tuomet tiesiog balsuosime ir pasižiūrėsime, ko kolegos nori. Pone Madurel, prašau. Pone pirmininkė, supratau, kad didžiosioms frakcijoms kils daugiau problemų nes reikės surinkti savo narius, kurių yra žymiai daugiau, o tuo tarpu mažosios frakcijos gali tai padaryti telefonu, apklausyti savo narius. Ar trečia valanda bus pakankamas laikas, gal ketvirtą valandą po pietų galėtume balsuoti, nes laiko bus daugiau, arba netgi iš viso darbo dienos pabaigoje. Juk mes galime balsuoti po to, kai išklausysime pona Otingerį. sekretoriatas sako, kad teks atlikti vertimą, parengti tekstą. Gal tiesiog 15 valandą ir tiek. 15 valandą susitikime. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Balsuosime dėl ponios Badija Kučet pranešimo. Tekstą jūs visi turite. Tikiuosi, kad turite ir balsavimo korteles. Tad jums pritarus galime pradėti nuo balsavimo. Wir machen es äh, immer, wie immer, ein Handler. Kaip įprastai balsuosime remdamiesi balsavimo sąrašu. norėčiau, kad visi būtumėte labai atidus. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, su, priimta. Dėl vedimo tvarkos, ponas Gaspari, ponas pirmininkė šios dienos balsavime susidurėme su nedidelė problemėlė. ITRE ir INTA sekretoriatai, ko gero, tarpusavėje prastai susiderino, nes šiame sąraše nėra tų pakeitimų, kurie buvo įtraukti į INTA nuomonę. Į, įtrė nėra nei vieno INTA E, pakeitimo ir tikrai negalima ignoruoti komiteto nuomonės, kaip sekretoriatas sureaguos ir ką mums pasiūlys. Nežinau, čia kreipiausi į sekretoriatą ir tokį klausimą jam pateikiu. Gut, Daniel Gaspari, Damen und Herren, Sekretariat teilt mir mit, dass Sie. Kągi sekretoriatas man sako, kad šiandieną pirmą kartą pamatė šio komiteto nuomonę. Ta nuomonė niekam nepaslaptis, ją visi turi savo dokumentų rinkinyje, ta nuomonė yra. Tačiau niekas, aišku, negalės tos nuomonės įtraukti į e, balsavimo sąrašą. Aišku, ta kritika, kurią išgirdome, yra visiškai patenk, pateisinama. Kas už tai atsakingas, aš tikrai nežinau, kas kaltas. Tas tekstas mums ką tik tais buvo pateiktas ir negalėjo būti įtrauktas. Ir negalėjo būti ta problema išspręsta. Taigi dabar galime tik tais nuspręsti, balsuoti ar nebalsuoti. Ar sutinkate, kad balsuotume, ar norite, kad atidėtumėm? Na, iš mano pusės irgi atrodo, kad nei šis, nei tas turėti tekstą, kuris netrauktas į balsavimo sąrašas ponas Eller. Jeigu atsižvelgsime rimtai į e, rimtai šią problemą, tai tikrai manyčiau, kad nereikėtų balsuoti, kadangi nėra tam, tikro te, tam tikros teksto dalies, kurios nėra sąraše. Ponas Tomas. Jeigu sekretoriatas yra nepakankamai organizuotas, e, e, kad mums laiku išsiųstų dokumentus, tai manau, kad jeigu pirmininko sprendimu mes galime balsuoti, tai turėtume balsuoti. Gut, ich finde, wir machen es kurz. Äh, Kollege Chachimakakis, müssen wir noch diskutieren? Geht gar Ponas Fecimarkakis. Galima tokį klausimą, tą klausimą iškelti plenarinėme E, niekur neprapūstas tekstas, tačiau balsavimo atidėti nereikia. Kai kas prašė balsavimą atidėti, buvo prašymų tų balsavimų neatidėti, tai pirmiausia dabar klausiu, balsuojame dėl balsavimo. Kas už tai, kad balsavimas būtų atidėtas? Kas už tai, kad balsavimas, kas prieš, kas susilaiko? Kągi, balsuosime, balsuosime, dėja Labai gaila. Galbūt situaciją galėsime pataisyti plenarinėme posėdėje. Pirmasis kompromisas buvo dabar jūri vienas. Kas už jūri vienas, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 47. kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 48. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 48. Pradedame. Machine. <laughs> Open the door. No. Doesn't works. Kann ja jemand mal die Maschine bedienen kommen? Ist, offensichtlich kann das nicht jeder. Na, atrodo, pagaliau veikia ko gero reikėtų labai neblogą išsilavinimą specialų gauti, kad e, priverstum tą mašiną veikti. Baigiame balsuoti. Rezultatas toks, sako pirmininkas. 25-22 priimta. Ponemek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 Mm, man atrodo, kad man turėjo būti pasakyta, kokie skaičiai geri, kokie skaičiai teisingi, nes 50 tai tikrai neįmanoma. Pradedame dar kartą elektroninį balsavimą. Zwei EPP zu viel, jetzt geht das wieder los. Dviem EPP nariais yra per daug. Balsavimas baigtas. 24, 20. All okay? Yeah. Santykis yra toks. 24.20 vis tik tais priimta. 49 dalimis. Pirma dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antra dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 51 už, prieš, susilaiko priimta. 52 dalimis. Pirma dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antra dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. 56. 56. Kas už? Prieš. Kas susilaiko priimta? 57. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Jūri 12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko priimta. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 63 už, prieš, susilaiko priimta. 64 už, prieš, susilaiko priimta. 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 66 už, prieš, susilaiko, priimta. 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 69 kas už, prieš kas prieš, kas susilaiko, priimta. 70 kas už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 69, pradedame, baigiame. O rezultatai yra tokie. Santykis 22.17 priimtas. 70 kas už kas prieš. Dar kartą dėl 70 kas už. Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 71. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 76. Kas už? Atsiprašau, 73, sako pirmininkas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias linko, inko, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Jūri 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Jūri 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 78, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 79, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 81, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 8 jūri, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 89, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 88, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 91 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromis, 7 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 93 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 94 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 95 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Jūri antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 96 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 97 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 8 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 101. Kas, prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 102. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 103. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 9. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 10. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jūri 10 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 115 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 116 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 117 kas už, prieš. Elektroninis balsavimas dėl 117 pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigtas. Vieno EPP balsu, vienu EPP balsu per daug. Ne, dviem. Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas aštuonioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvyliktas kompromisas kas už? Gegenstimmen. Atkrenta. Dvyliktas kompromisas. Ketvirtas pakeitimas. 125. E, kas už? 125 pakeitimas. Dar kartą dėl 125. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 127. Kas už, prieš susilaikė priimta. 129. Kas už, prieš susilaikė priimta. 132. Kas už, prieš susilaikė priimta. 133. Kas už, prieš susilaikė priimta. Imko 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kochmarin, prašau. 119.88 vaja. Dėl vedimo tvarkos norėčiau prie 119 grįžti, nes 128 e, buvo patvirtintas, tai reikėjo dėl 119 balsuoti. Čia yra ketvirtas pakeitimas, E, ir būtent dėl ketvirto pakeitimo balsuoti nereikėjo. Antroji dalis 119. Jūs visiškai teisi. Bet ši tik tais 119 antra dalis. Labai gerai, sako pirmininkas, kad yra ir budrių e, žmonių. Grįžtam šiek tiek atgal. 119 antra dalis dar kartą balsuojame. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, kad viskas tvarkoje priimta, patvirtinta. 14. Imko pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. E, kas dėl Imko 14? Priimta. Imko 1 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 2 e, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Atmesta. 13 kompromisas kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas kas už. Prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Dėl aštunto pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmestas. Devintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Dešimtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. Dvyliktas. Kas už? Prieš? Susilaikė, priimta. Tryliktas. Kas už? Prieš? Susilaikė, priimta.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 atmesta. 24 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 25 kas už, prieš susilaikė, priimta. 26 kas už, prieš susilaikė, priimta. Jūri C. Kas už, prieš susilaikė, priimta. 27 kas už, prieš susilaikė, atmesta 28, kas už, prieš, susilaikė, taip pat atmesta 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, a, priimta, atsiprašau. E, Jūri D, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33, kas už, prieš susilaikė. E, patikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 33 pakeitimo balsavimas pradėtas. Atidarykite prieš balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri B. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 34. Kas už, prieš, susilaikė priimta priimta. 35. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar e, už visą tekstą su pakeitimas, elektroninis balsavimas, prašau, galutinis balsavimas, balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. E, vieningai priimta. Puiku. E, yra e, pora papildomų balsavimų, kas e, dėl pirmo pakeitimo e, priimta. Dėl antro, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas. Dar kartą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Vieningai sveikinu Dabar e, elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Taip pat vieningai. Dėkuoju Jums. Baigėme šį darbo tvarkės punktą. Einame toliau. Nepamirškite, kad balsuosime dar kartą, e, dar kartą trečią valandą. Dabar e, prie penkto darbo tvarkės e, punkto pereiname. Darbo tvarkė priešais jūs. Elektroninės priekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas. Gal savo asmeninius pokalbius e, prateskite sal, už salės ribų ir paprašyčiau tylos. Diskusijos už salės ribų, ragina pirmininkas. Dieser Bericht Da liegt uns eine Stellungnahme vor vom Kollegen Zukalas und ich darf dem Herrn Kollegen. Čia yra Cukalas, pono Cukalas e, nuomonės projektas. Aš norėčiau suteikti jam žodį ir paprašyčiau tylos. Well, e-commerce is a key 21st Elektroninė priekyba yra svarbiausia 21 amžiaus rinka. Ir tai yra būtina, kuriant bendrą Europos skaitmeninę rinką. Taip pat baigiant sukurti Europos vidinę rinką ir suteikti 500 milijonų e, vartotojų e, prieigą prie elektroninės priekybos produktų. Beveik 5 procentai mažmeninės priekybos vyksta per elektroninę priekybą. 140 milijonų eurų apyvarta. Nacionalinėme lygmenyje e, elektroninė priekyba vyksta gana sklandžiai valstybėse narėse, tačiau tarp tarp valstybių elektroninė priekyba gerokai atsilieka. E, Europos Sąjungos e, vartotojai ne visi turi pakankamai gerą prieigą e, prie elektroninės priekybos ir 30. 27 retail, retail ir e, elektroninės priekybos dalyvių skaičius išaugo nuo 27 iki 33 procentų. Ir tik tai 21 e, procentas šiuo metu vykdo tarptautinę elektroninę priekybą. E, o šiuo metu kartu išgyvenant e, ekonominę krizę vartotojai Europoje skiria daugiau laiko e, ieškodami pigesnių prekių. E, ekonom, elektroninė priekyba turi puikias galimybės padėti Europos vartotojams ir lyginti e, produktus internete. Deja, e, esanti e, padėtis elektroninėje priekyboje Deja, dauguma prekių parduodamų per internetą yra e, e, prekės pagamintos Kinijoje, tame tarpe ir e, kompiuteriai bei programinė įranga sukurta jungtinėse valstijose. Mokėjimai atliekami kredito ir mokėjimo kortelėmis, mokėjimo sistemomis, kurios yra sukurtos jungtinėse valstijose. Ir vienintelis europinis dalykas yra e, europiniai mokesčiai, europiniai įstatymai. Ir e, tai yra viena iš didžiausių elektroninės priekybos kliučių Europos Sąjungoje. Mes turime rasti būdų, e, kaip palengvinti elektroninę priekybą tarp valstybių, kad e, išlaisvintume e, didžiulį smulkių ir vidutinių įmonių person, e, potencialą ir kurie galėtų suteikti papildomą vertę Europos piliečiams. Elektro, elektroninės priekybos operacijos E, atliekamos maždaug 155 e, e, tūkstančių mažmeninės priekybos subjektų. Jie turi galimybę atlikti operacijas prisijungę realiuoju laiku. Mūsų darbas turėtų būti sukurti paprastą, efektyvų kaštų požiūrių e, ir saugų internetą, kuriame e, Europos vartotojai ir gamintojai galėtų vykdyti abipusiai naudingas operacijas. E, buvęs komisaras šios, šioje srityje buvo labai aktyvus, buvo sukurtos gairės ir pasiūlyti įvairūs sprendimai. Ir dauguma suinteresuotų subjektų su, yra vieningos nuomonės e, šiuo klausimu. Yra įvairų, įvairios priemonės e, galinčios padėti užbaigti elektroninės priekybos vidaus rinkos kūrimą. Vartotojų teisų direktyva yra priimta, tačiau kartais atrodo, kad e, yra per daug e, priemonių stengiamasi įgyvendinti. Būtina efektyvi politika ir praktika, e, kuriant bendrą skaitmeninę rinką Europoje. Elektroninė priekyba yra labai svarbus reiškinys visai Europai ir įtrio komitetas turėtų e, turėti e, stiprią poziciją, skatinant šios rinkos įkūrimo užbaigimą. Mes turime priimti subalansuotą e, nuomonės tekstą ir turime jam pritarti. Dėkoju. Ačiū. Kolega Lenčių, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu šešėlinis e, socialistų frakcijos pranešėjas. Sveikinu šį pranešimą, sveikinu poną Cukalas parengusi šį pranešimą, nes jis dėjo daug pastangų šiam dokumentui parengti. Kolegos tikrai įneš didžiulį indėlį į IMKO komiteto darbą, nes šis komitetas rengs pranešimą iš esmės. Kai dėl komisijos komunikato, šio tipo prekybos problema yra ta, kad trūksta harmonizavimo. Nacionalinės nuostatos yra labai skirtingos, kad dėl dar vartotojų apsaugos. Kai dėl PVM taisyklės taip pat yra skirtingos, lygiai taip pat kaip rinkliavos ir rinkliavos mokesčiai už atliekų perdirbimą. Taigi, e, kai kuriuose valstybėse sandoriai tiesiog nėra vykdomi, tai stabdo vidaus rinkos, elektroninės vidaus rinkos kūrimą. Kokie galėtų būti sprendimai šiai problemai? Dalį jų, ko gero, rasime komisijos siūlyme ir direktyvoje dėl vartotojų teisės. Pritariu pranešėjui Pritariu taip pat ir imko nuomoniai. Dėl to juk svarbu įgyvendinti paslaugų direktyvos 20 straipsnio antrąją dalį. Ten yra kreipiamas į valstybės narės, kur raginama atsisakyti diskriminacinių veiksmų kai kurių e, šio tipo prekybos paslaugų teikėjų atžvilgių, nes kai kurie vartotojai yra traktuojami skirtingai priklausomai nuo to, iš kurios šalies yra kilę, kokios etninės kilmės jie yra. Kai dėl vieningo langelio principo taip vadinamo, kur galėtų užsiregistruoti visi šios prekybos paslaugos teikėjai. E, Maničiau, kad daug kas supaprastėtų įdėgus tokį langelį, nes jie tuomet galėtų deklaruoti PVM mokėjimą kitose valstybėse. Aš manau, kad mums Reikia platesnio požiūrio iš įsiūlymą. Europos komisija turėtų paskirti nacionalinę instituciją, kurios darbas būtų užregistruoti toje šalyje veikiančius elektroninės priekybos paslaugų teikėjus. Tuo pat metu turėtume rasti geresnį sprendimą, uh, užmėgsti ryšių tarp nacionalinių priežiūros institucijų ES lygių. Tuomet ši institucija galėtų pasiūlyti e, idėjas reikalingas taisyklių harmonizavimui, kad galėtų tos taisyklės turėti ir vis naudotis tie, kurie vykdo tarp valstybinę priekybą. Tuomet atsirastų bendros taisyklės e, susijusios su e, šios, šio tipo priekybos paslaugos įkėjų registracija. Taip pat būtų galima tikėtis, kad ES prižiūrės tų vieningų taisyklių įgyvendinimą ir teiks leidimus šio pobūdžio veiklai vystyti. Tuo pat metu klientai turėtų turėti nuolatinį prieimą prie informacijos, nemokamą prieimą prie informacijos. Būtų galima pagal paslaugos teikėją ir registracijos numerį jį surasti ir būtų, ar būtų galima pasiremti kitais kriterijais. Manau, kad dokumentai turėtų būti skelbiami vokiškai, prancūziškai ir angliškai, e, viena iš ES kalbų šalia nacionalinės kalbos. Taip pat to pobūdžio prekybai turėtų būti gaunamas leidimas, lygiai taip pat kaip ir e, siūlymas dėkti pati, kokybės ir patik, pasitikėjimo ženklus internete turėtų būti e, tas pasiūlymas, kuriam turi būti skiriama reikiamai dėmesio. Kai dėl įsipareigojimų susijusių su PVM mokėjimu. Europos komisija ateitie turėtų harmonizuoti e, ES lygių PVM skaičiavimo procentą, kalbant apie elektroninę prekybą. Kai dėl vartotojų pasitikėjimo, dėl mokėjimų vykdymo internetu, pavyzdžiui, kreditinėmis kortelėmis, aš manau, kad turėtume įdėkti labai aukštus kokybės reikalavimus ir saugumo reikalavimus, kad sandoriai galėtų vykti saugiai ir debetinės ir kreditinės kortelės turėtų būti vieningai išduodamos valstybėse narėse kompetentingų institucijų ir turėtoms visoms visoje ES būti taikomos vienodos prieimimo taisyklės. Svarbu e, sugriauti tas kliūtis, kurios dar tebe egzistuoja susijusios su mokėjimais kreditinėmis kortelėmis. Kai kurie mokėjimai įmonių yra neprimami Lygiai taip pat ir mažmeninės prekybos paslaugos teikėjai, kai kurie neprima tų kortelių. Manyčiau, kad reikia turėti vienodas taisyklės, svarbu atsižvelgti taip pat įtinkamą asmens duomenų apsaugą. Reikėtų uždrausti taikyti bet kokius diskriminacinius veiksmus, kuriuo dar dėja imasi kai kurie mažmenininkai. Pavyzdžiui, jie gali pareikalauti dabar kitų dokumentų arba, pavyzdžiui, kredito kortelės ar asmens dokumentų kopijų vykdant tarp valstybinius sandorius. Norėčiau taip pat atkreipti komisijos dėmesį į tuos dokumentus, kuriuos reikia pateikti kartais atliekant sandorius už ES ribų, pavyzdžiui, Visa ir Mastercard kortelėmis. vartotojai turi mokėti papildomą mokestį, vykdami sandorius už ES lygių, kurios ir tą mokestį turi mokėti toms išorės kompanijoms, Visa ir Mastercard. 0,2 procento nuo sandorių užsienio ima Visa. Ir tai nėra geras sprendimas, kuriant tvarę ekonomiką. Ekonominės krizės metu viza kraunasi pelnus, tačiau vartotojai ir ES prekiautojai tuo tarpu kovoja už savo išgyvenimą. Tad aš manau, kad esant tokioms sąlygoms ES turėtų būti sukurta elektroninės prekybos sistema ir kad būtų galima naudotis, turi būti sukurtos sąlygos europinėmis kreditinėmis kortelėmis. Svarbu būtų pasiūlyti Mastercard ir vizai europinę alternatyvą Tuo būdu ES galėtų tapti konkurencingesnė pasauliniu mastu. Galėtų, būti, galėtų atsirasti ausos europinis mokėjimo instrumentas. Aš manau, kad taip pat reikia turėti tam tikras koncepcijas susijusias su tinklalapiais skirtais elektroniniai priekybai. Aš manau, kad taip pat reikia turėti taisyklės E, elektroninės prekybos produktų reklamai. E, elektroninės prekybos plėtojimas rodo, kad auks konkurencija tarp prekiautojų, tai reiškia, kad e, didės konkurencija, mažės kainos. Kalbant apie nedarbo mažinimą, aš manau, kad vieninga rinka elektroninės prekybos rytyje taip pat galėtų būti papildomas veiksnys E, atgaivinant iš naujo europinę ekonomiką. Ir čia, manau, kad čia klausimui turi būti skirtas ypatingas dėmesys. Tad norėčiau paprašyti komisijos uh, žengti reikiamus žingsnius, kad šie sandoriai internetinėje erdvėje būtų skatinami kaip priemonė, kuri padeda kovoti su nedarbu. Maničiau, kad Svarbu, kad finansininkai atsižvelgtų į tą delikačią padėtį, kurioje yra atsidūrę darbo neturintis asmenys. Būtų galima, pavyzdžiui, galbūt subsidijuoti hardware tipo e, priemonės, programinę įrangą. E, tuo būdu numatant žmonėms lengvesnę prieigą prie interneto. Tai štai tokia yra mano pozicija. Manau, kad siūlymas yra tikrai labai svarbus. Tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mūsų siūlymus skatinant elektroninę prekybą. Taip pat laukiu jūsų nuomonių ir pasiūlymų ir kritinių pastabų ir ypač lauksiu iš komisijos atstovų. Dėkuoju uždėmesi. Nächstes die Kollegin Kochmerin. Pane Kochmerin. Ačiū pirmininkė. Daug kas jau buvo pasakyta, tačiau norėčiau kai kurios dalykus paminėti dar kartą. Iš tiesų sutinku, kad pats laikas iš naujo kelti šį klausimą dėl direktyvos projekto, kuris jau paseno, nes praeitais metais turėjo komisija atnaujinti pranešimą ir komunikatą dėl e, elektroninės priekybos, taip kad pats laikas dabar pajudėti tuo pat metu galima konstatuoti, kad labai nemažai dalykų buvo padaryta. Sakykime, Vokietija 2001 ir 2009 metais ėmėsi tam tikrų iniciatyvų. Tarptų metų, pirmų ir devintų, žmonių, kurie perka internetą, internete padaugėjo nuo 12,9 iki 32 milijonų, taip kad matome, per 10 metų labai labai daug e, procentų užaugo E, ir labai viskas greitai e, keičiasi, tačiau viskam taip greitai keičiantis reikia atitinkamai pasikoreguoti ir įstatymų pagrindą. Aišku, įstatymų pagrindas yra toks, kad šiandieną, kai esi pardavėjas internete esi šiek tiek diskriminuojamas lyginant parduotuvėje, su parduotuvėje dirbančiais pardavėjais. Taip kad reikėtų pasižiūrėti, kaip padaryti taip, kad tie žmonės, kurie dirba internete ir tie, kurie dirba parduotuvėje, e, dirbtų vienodai. Kad vienodos darbo sąlygos jiems būtų sukurtos. Aš manau, e, kad reikia sureguliuoti šią problemą, būtinai tą problemą sureguliuoti reikia, nes sąlygos, kuriomis dirba vieni ir kiti, tikrai ne vienodos. Kai esi paprastoje parduotuvėje pardavėjas ir kai esi pardavėjas internete, e, turi paklusti visai kitokioms, visai skirtingoms taisyklėms, kurios nieko bendro neturi tą tikrai reikėtų sureguliuoti, kad visi pardavėjai galėtų lengviau naudotis priekybą internete. Aš manau, kad suvienodinimas teisių ir suvienodinimas pareigų iš tiesų labai tam pasitarnautų. Tiesiog, bet, bet prieš tai reikėtų pasižiūrėti, ką jau turime ir atrodo, e, tikiuosi, kad komisija e, pasiūlys naują reglamentą pačiu artimiausiu metu. Pirmininkas, labai ačiū, ponas David Mer nuo komisijos. Dėkuoju, ponės pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Dėkuoju visiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už labai konstruktyvius komentarus, kurie man labai e, padeda. Tai yra labai kompleksinė, labai sudėtinga problema, kaip jau buvo minėta, nes yra problemų vartotojų apsaugoje, mokėjimų sistemoje, e, PVM valdymo sistemoje. E, ir prekių valdymo e, srityje. Tačiau, e, kai išnagrinėjome šią problemą išsameu, atradome, kad maždaug 50-55 procentais atvejų vartotojai galėjo išsa, e, sutaupyti mažiausiai 10 procentų net įskaičiavus visus pakavimo, e, visas pakavimo ar persiuntimo išladas. E, ir vartotojai e, siekdami apsipirkti tarptautiniu mastu užsienyje elektroniniu būdu, jiems ne visada tai pavykdavo. Taigi, visa tai yra labai susiję su uh, vidaus konkurencija valstybėse narėse, ypatingai mažesnėse valstybėse e, narėse. E, todėl labai svarbu integruoti mažmeninę priekybą į elektroninės priekybos tinklą, kad visi ES piliečiai galėtų pasinaudoti teikiamomis elektroninės priekybos teikiamais privalumais. Mūsų nuomonė tai labai svarbi proga smulkioms ir vidutinėms įmonėms parduoti savo produktus ne tik e, savo šalies vidaus rinkoje, bet ir visoje Europoje rinkoje. Platesnė paklausa galėtų paremti smulkų ir vidutinį e, verslą. Ir Manau, kad vartotojai galėtų turėti iš to naudos. E, buvo imko e, pranešimai e, ir tie komentarai, jūsų siūlymai tikrai yra labai konkretus ir aiškus ir dėkoju už tai. Labai ačiū, kolega Hanen. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai kad diskusijos netrukdyčiau. Aš atrodo, problemą suprantu kitaip. Reikia kelti klausimą, kodėl tarptautinė priekyba internete nesivysto, tuo tarpu, kai vidaus priekyba internete šalyje vystosi. Nors nebūna nei vienos dienos, kad e, koks nors e, pirkėjas internete nesusidurtų su blogais priekybininkais. E, galima pasakyti, kad, kar, kad gali atsitikti taip, kad tarptautinė priekyba internetu žlugs dėl to, kad priekybininkai e, negerbė pirkėjų. Gut, dann darf ich mich bedanken. Habe keine Labai ačiū. Atrodo, daugiau niekas pasisakyti neketina. Ketvirtadienį, 6 gegužės 12 val. yra paskutinė diena ir paskutinė valanda, iki kurios galima pateikti pakeitimus. Baigiame diskutuoti šiuo darbo tvarkės klausimu ir pereiname prie šešto. Tolesni interneto valdymo etapai. Pranešėjas yra Wagner. Tačiau turime šiokių tokių techninių problemų, nes buvo skelta, kad vykdysime videokonferenciją su ekspertais. Visų pirma, problema kilo dėl vertimo. Tada buvo susidurta su techninėmis problemomis ir dėja, dėja, tos konferencijos šiandieną renkti negalėsime, tačiau labai paprašysiu pranešėjo pateikti savo projektą, pristatyti savo projektą, o tada jau galbūt vėliau pamatysime, kaip galėsime išklausyti ekspertų nuomonės. Nežinau konkrečiai, kaip tą padarysime, tačiau vis tik tais dabar bent jau galime tarpusavį pasiū... padiskutuoti apie tą pasiūlymą. Labai ačiū pirmininkė. Man labai malonu kad galime priimti šioje salėje su ekspertus ir su, su ekspertais galime pasišnekėti šioje salėje apie tai, kaip turi būti valdomas internetas, apie interneto valdymą. Šiandieną visi parlamentarai tekstą turi, rezoliucijos tekstą turi ir kiekvienas galėjo su tuo tekstu susipažinti. Tekstas pateiktas jau prieš kurį laiką visomis ES kalbomis. Man atrodo, kad jeigu pirmininkas kitaip nenuspręs, būtų ko gero išmintingiausia išklausyti ekspertų nuomonę. Galbūt jūs turėtumėte nuspręsti, kaip tie ekspertai, kokią tvarką pasisakys. Labai gaila, kad negali vykti videokonferencija. E, na, bet ką padarysi. Salėje mes irgi turime ekspertų ir dabar, man atrodo, pats metas yra išklausyti ekspertų nuomonę savaime suprantama pagal jūsų pirmininkę nustatytą tvarką. Pirmininkas, puiku, tuomet veiksime taip. Paprašysime, kad trumpai pasisakytų ekspertai, tie ekspertai, kurie galėjo atvykti į Briuselį ir pradėsime nuo Frederik Donk. Prašau. Thank you, chairman. uh... Ačiū, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Labai džiugu prisidėti prie įtre komiteto atliekamo darbo. Uh, Mm, ponas Wagner rengė labai svarbų pranešimą dėl interneto valdymo. Internetas yra informacinė visuomenė vienas svarbiausių elementų ir aš manau, kad mes galime pasidalinti savo patirtimi, jo labiau, kad mes esame dirbę tiek, tiek e, europinių, tiek e, nacionalinių, tiek regioninių lygių. Pradėsiu nuo internetinio modelio pristatymo. Pasakysiu, ką mes vadiname internetinė ekosistema E, kur yra taip pat svarbus dalykas. Mes manome, kad tos savokos yra susijusios su svarbiausiais principais, kurie, kuriais turi remtis valdy, interneto valdysenos mechanizmas visui, visur. Interneto reiškinys susijęs su decentralizuota sąranga, nes to dėka galima padidinti galės individualių vartotojų, kurti programinę įrangą, kietuosius ir nekietuosius diskus ir galima padidinti jų galės naudotis interneto paslaugomis. Dėl to internetas yra puikiai platforma kūrybiškumui ir inovacijoms. Lygiai tokios pat svarbios, struk, svarbos yra svarbios ir interneto valdysenos struktūros. Jos turi turėti savo e, tam tikrą sąrangą, apimti tokius dalykus kaip skaidrumas, atvirumas ir, ir daugelis kitų dalykų, pažiūrėjau, saugumas ir galimybė atskirti atskirų teikėjų siūlomas paslaugas. E, internetas yra vystimosi modelis ir mes nesame atsakingi už internetą, bet mes manome, kad internetas turi e, E, didžiulės įtakos e, e, vystimusi ir ekonominiam, ekonominiams ir informacijos mainams. ES lygių internet, forume internetų valdytojų įvyko labai įdomios diskusijos, buvo kalbama labai atvirai, buvo stengiamasi aptarti pačius įvairiausius aspektus susijusių internetų vystimusi. Tiesiog dabar E, yra prieita prie nuomonės, kad neįmanoma tradicinėmis priemonės užtikrinti tinkamus internetų kontrolės. Europinė platforma yra vienintelė, vienintelis forumas, kur galima susitikti tarp įvairių interneto paslaugų teikėjų lygiai teisiškai ir kalbėti apie interneto uh, paslaugą ir internetą kaip reiškinį. EBPO e taip pat pripažįsta interneto svarbą e, ekonominiai ir kitoms gyvenimo sritims. Tad yra normalu, kad apie internetą kalba visos suinteresuotos pusės. Elektroninės valdysenos pavyzdžių yra daug, nes tai padeda gerinti valdyseną įvairiose gyvenimo srityse. Interneto potencialas yra didžiulis, galima pakeisti valdysenos mechanizmus, e, atskirų institucijų valdyseną ir panašiai. Kitaip tariant, Ką reiškia internetinis modelis? Pirmiausia, internetas yra tam tikras tinklas. Jis sujungia šimtus tūkstančių tinklų ir e, į tą tinklą patenka įvairių e, dalyvių, kurių patikimumas turi būti užtikrintas. Jų, e, į šios tinklus patenka pilietinės visuomenės atstovai, mokslininkai, E, akademinės visuomenės atstovai, e, valdžios atstovai. Ir tai yra svarbu interneto vystimusi sėkmiai. Interneto vystimusi sėkmė yra paremta atvirai standartais. Jie yra visiems žinomi ir plačiai pateikti. Ir galiausiai interneto modeliai yra taip pat paremti esminiais principais, tokiais kaip principais kurių tikslas yra tinkamas interneto panaudojimas. Interneto modelis yra labai tvirta, lengvai adaptuojama sistema, kuri yra labai efektyvi. E, galima pateikti daug pavyzdžių, kad internetiniai modeliai panaudojami tinkamai ir efektyviai. Ir dažnai e, organizacijos pasirenka tos modelius būtent dėl to paprastumo juos naudoti. Ir tai e, e, dėl, dabar galime perėti prie kito klausimo, kas yra interneto ekosistema. Tai yra tas terminas, kuris yra vartojamas siekiant apibriežti aplinką e, tam tikros organizacijos ar struktūros, kuria remiamasi, panaudojant infrastruktūras ir, ir kitas priemonės, kuriant bendrą internetinę struktūrą. Jos dalyviai dalyjasi, turi tas pačias vertybės ir dalyjasi patirtimi. Ši ekosistema apima tam tikrus techninių standartų kūrumo e, struktūras, tai yra, technin, tai yra tam tikri konsorciumai susijęs su interneto standartų kūrimu organizacijos, kurios tvarko resursus ar internetinių e, atrezų paskirimo struktūras į kan, pavyzdžiui, taip pat tai yra ir domenų, nu, atskirų domenų registruotojai. Trečia, kompanijos, kurios teikia tinklus ir infrastruktūros paslaugas. Tai yra, pavyzdžiui, domenų teikėjai, tinklo operatoriai ir interneto um, mainų įvairios struktūros. Ketvirta, individualūs asmenys ir organizacijos, kurios internetu naudojasi komunikuoti tarpusavyje ir teikia paslaugas. Uh, kalbant, pavyzdžiui, kad ir apie inovacijų teikimą ar paslaugos internetu. Ir penkta, tai yra organizacija, kur, organizacijos, kurios teikia e, tam tikrą švietimo, švietimo paslaugos apie tai, kaip naudoti in, internetą. Dažnai tai yra daugia šalės struktūros susijusios ir su e, vyriausybės atskirais kompetentingais asmenimis ir struktūromis, ir su švietimo paslaugų teikėjais ir panašiai. Pono Vagnerio pranešime yra kalbama apie ICAN, kurį norėčiau čia paminėti. Jūs galite pamatyti iš interneto ekosistemo prašymo. ICAN yra labai svarbus elementas interneto ekosistemai. Tačiau leiskite priminti, kad aš kalbėjau apie tai, jog ir labai svarbu, kad būtų laikomasi labai aiškių techninių standartų. Aš manau, kad tai yra ne tik dominuojantis interneto valdymo organas. Internetinė visuomenė tiki, kad ICAN e, atlieka vadovaujantį vaidmenį, tvarkant domenų sistemą ir e, dalyjantis bendrais resursais. Tai yra ta struktūra, kuri gina viešąjį interesą ir tai yra svarbiausias e, tos struktūros interesas. Gera valdysena yra kitas šios organizacijos tikslas. Tai reiškia, kad laikantis e, svarbiausių principų e, yra dirbama e, diena iš dienos. Pirmiausia, tai yra skaidrumas. Siekiama pateikti savalaikę ir skaidrę informaciją, kuri reikalinga nagrinėjimoms temoms. Ir taip pat siekiama kuo greičiau pateikti vartotojams priimtus sprendimus. Antra, ji apima visus, visas suinteresuotas pusės, ji dalyvauja taip pat priimant sprendimus ir vystant įtraukiantį dialogą. Tai yra labai svarbus dalykas. Tai reiškia, kad, šiai organiza... kad ši organizacija visiems, visoms suinteresuotoms pusėms. Ir tai reiškia, kad taip pat turimas bendras tikslas. Nes atskirai ats... to tos paslaugos vartotojai negalėtų išspręsti to problemų pavieniui. Galėčiau pasakyti, kad yra siekiama pagerinti atskaitomybę šios organizacijos. E, taip pat labai svarbus dalykas yra vertinimo mechanizmas ir taip pat skundų nagrinėjimas. Taip pat labai svarbus dalykas. Visi tie principai yra svarbus ir mums tikrai malonu matyti, kad e, į juos ES kreipia dėmesį ir priima šią linkmę reikimus įsipareigomus. Dabar turime kalbėti aiškiai. Siekti tikslų ir vykdyti įsipareigojimų e, reikia darant tam tikrą pažangą. Tai bus įmanoma tik tada, jeigu visi suinteresuoti subjektai tai tinkamai sitrauks. Jeigu valstybės narės prisidės, kuriant e, šią patarėjų tarybą teikiant, telkiant vyriausybių pastangas, manau, kad jūs galima pasiekti sėkmės. Ir norėčiau priminti dar tris svarbius dalykus, kuriuos šiandien norėjau pasakyti. Pirmiausia, turime neužmiršti, kad interneto ekosistema yra labai svarbi, tačiau tai nėra pats, pats svarbiausias dalykas užtikrinti tinkamą interneto valdyseną. Antra, mes esame įsitikinę, kad Interneto valdysenos klausimai turi būti sprendžiami atsižvelgiant į tam tikrus interneto modelius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad svarbu gyveninti viešumo principus, taip pat tinkamai bendradarbiauti ir apimti visus e, šios ryties dalyvius. Trečia, ES institucijos ir parlamentas E, turi daug patirties e, įgyvendindami atviros valdysenos principą. Europos parlamentas vaidino esminį vaidmenį vykstant tarptautinėms diskusijoms dėl interneto, ginant tą e, principą, kad internetas turi būti visiems atviras. Aš džiaugiuosi, kad šis pranešimas, pono Vagnerio e, pranešime, yra pabrėžiama tas pats. E, tų pačių principų svarba. Globalus internetas dabar susiduria su daugybė iššūkių, įskaitant ir Europos Sąjungoje. Tie iššūkiai rodo, kad reikia, e, kad visi šio sektoriaus dalyviai susitelktų, kad būtų galima apginti tą internetą, kuris ir toliau liktų atviras ir skaidrus. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū labai. Kitas kalbėtas, e, ponas Kaitlins. Karklins, atsiprašau. E, sveikinu ambasadorių atvykusi pas mus ir mes mielai išklausysime jūsų e, patirties. Thank you, uh, Ačiū, ponas pirmininkė. Aš norėčiau pradėti dėkodamas parlamentui ir jūsų komitetui sutikusiam pasidalinti nuomonėmis. Ir norėčiau pasakyti, kad e, kalbėsiu apie e, savo poziciją. Tai nėra įkan e, oficiali pozicija. Aš visiškai prisimu atsakomybę už tai, ką ketinu pasakyti. Buvau pasakyti, e, paprašytas pakalbėti apie trijus dalykus. Visų pirmiausia, į kan atskaitomybę ir skaidrumą. E, kad pademonstruočiau pažangą šioje srityje, norėčiau pasakyti, kad ICAN buvo sukurta 1998 e, metais E, tai organizacija, kurioje susijungia įvairūs e, suinteresuoti subjektai. E, ir vyriausybė yra viena iš suinteresuotųjų subjektų ir turi patariamąją funkciją. Kitais žodžiais tariant, ICAN buvo sukurta kaip Junktinių valstybių vyriausybės korporacija, E, kuris suteikia skirtuosius interneto vardus e, ir numerius. Junktinių valstijų vyriausybė laikosi labai griežtų priežiūros taisyklių e, ir supratimo memorandumų, e, kurie buvo išleisti 2006 metais. E, šie supratimo reik, e, memorandumai reikalauja griežtų ataskaitų kasmet Po 2006 metų buvo pasirašyta bendra e, sutartis su tarptautinė organizacija. Ši sutartis apriepia trejus metus. E, Jungtinių valstijų e, vyriausybė vykdo griežtą ICAN kontrolę E, ir buvo atlikta vidurio laikotarpio įvertinimo analizė e, Jungtinių valstijų e, vyriausybė patvirtino įsipareigojimus ir dar kartą patvirtino, kad į, į Kano veiksmus vyriausybė tiesiogiai nesikėlė kiš, kadangi ši organizacija yra e, daugia šalė e, korporacija. Ir vienas svarbiausių principų yra atskaitomybė ir e, skaidrumas, taip pat interneto saugumas. Svarbiausia čia yra konkurencingumas ir vartotojų galimybė rinktis. Ikanas patvirtino atskaitomybės ir skaidrumo principus, e, e, kurie buvo patvirtinti 2008 m. vasario mėnesį. Juose numatoma trijų tipų Ikan atskaitomybė. Visų pirmiausia, tai yra e, viešojo pasitikėjimo fondo funkcija. Antroji yra galimybė E, dalyvauti įkan bendrovėje ir saugumas. Šis susitarimas e, šiuo metu yra įgyvendinamas ir šiuo metu vyksta labai gyva diskusija tarp įvairių suinteresuotų e, asmenų, įkan bendruomenėje, kaip viskas vyksta. Įsipareigojimų patvirtinimas yra labai svarbus žingsnis, yra numatytas suburti specialistų grupę, kurie peržiūrės į kan atskaitomybę ir skaidrumo principus. E, valstybinis patariamasis e, komitetas E, yra sukurtas, kuris sudaro maždaug e, šimtas narių ir e, maždaug dvylika stebėtojų iš tokių valstybių kaip Junktinės valstijos, Kanada, ES valstybės, taip pat Kinija, Rusija, Brazilija, Egiptas, Pietų Afrika, Kenija ir daugelis kitų valstybių. Šio valstybės valstybinio patariamo komiteto vaidmuo yra patariamasis tais klausimais, e, kuriais e, e, šiuo metu yra diskutuojama ICAN korporacijoje. Šis komitetas turi ypatingą statusą kuris yra šiek tiek kitoks nei kitų patariamųjų komitetų. IKAN valdyba e, turi kiekvieną kartą paaiškinti, jeigu atmeta patariamojo e, tarp valstybinio komiteto rekomendacijas. E, komitetas yra prieėmęs eilę e, formalių e, principų ir e, rekomendacijų dėl domenų valdymo, dėl principų, e, kaip skiriami pagrindiniai duomenų vardai, vadinami TDL, TLD, atsiprašau. E, aukščiausio lygmens domenai. 2007 metais e, buvo kuriama politiko ir sukurta ta sistema, e, kuri yra iš pačios į viršų. 2007 metais buvo nutarta pakeisti darbo metodus ir sudaryti galimybę e, e, valstybinio patarimo, patariamojo komiteto dalyvavimui įvairiuose procesuose. Todėl e, patariamasis komitetas gali dalyvauti įvairiose procedūrose, tame tarp ir toje procedūroje, e, kuri e, dalyvauja skiriant aukščiausio lygio domenus. Kokie didžiausi iššūkiai yra nepakankami ištekliai, kuriuos skiria nacionalinės vyriausybės darbui valstybinėme patariamajame komitete? Ir šis susitarimas tarp e, valstybinio patariamo komiteto e, narių yra e, patvirtintas valstybinio patariamo komiteto sekretariete. Šiuo metu dirbame kartu su IKAN valdyba, kad apibrieštume, valstybinio patariamo komiteto vaidmenį ir šį vaidmenį sustiprinti IKAN atžvilgiu. IKAN valdyba birželio mėnesį pateiks išvadas ir mm, pristatys IKAN e, susitikimo metu birželio mėnesį Bruselėje. E, gerbiamas pirmininkė, aš taip pat trumpai norėčiau paliesti klausimą, susijusi e, su Ajana konferencija. Tai yra e, organizacija teikianti skirtuosius interneto vardus ir adresus. E, jos funkcija yra palaikyti interneto adresų duomenų bazę. Ši funkcija šiuo metu metu atliekama kaip trišalės sutartis tarp jungtinių valstijų e, vyriausybės, IKAN e, ir e, trečios institucijos. Yra du susitarimai su NTA IA ir su bendrovė Verisign. E, visų pirmiausia, tai yra susitarimas dėl e, įsigijimų e, reglamentavimo ir šis susitarimas e, numato e, į kan e, veikimo e, parametrų. E, Ijana e, labai kritiškai vertina į kan veikimą ir funkcijas. ir darbuotojai stengiasi pagerinti korporacijos e, rezultatus šioje srityje, yra statistinė e, informacija į KAN internetinėme tinklalapyje e, pateikiami statistiniai duomenys dėl informacijos, kurios pareikalavo Jana. Buvo E, surenkta neseniai IANA konferencija Kalifornijoje, kurios tikslas buvo įgyvendinti e, elektroninį IANA funkcionavimą. Ir čia tikrai pastebėti e, tam tikri pagerinimai tame tarpe ir sprendimų prieimimo procese. Taigi turėčiau pasakyti, kad IKAN yra tik tai e, rangovas. E, ir e, šiuos klausimus reikėtų aptarinėti ne su ICAN, o visų pirmiausia su Junktinių valstijų vyriausybė, kuri formaliai atsakinga už šią funkciją. 25 e, punktas susitarime sako, kad Europos parlamentas tvirt, e, pritarė komisijos nuomonėje, kad IANA turi numatyti atskaitomybės mechanizmus ir ateityje e, atsisakyti vienos vyriausybės valdymo funkcijos. Tai yra sudėtingas klausimas ir jeigu mes norime panaikinti esamą Janą e, sistemą, turime labai aiškiai e, paaiškinti, ką tai, turi, ką tai reikš ir kad tai būtinai bus susijęs su tarptautinė skaidrė atskaitomybė. ES valstybė valstybės nekarta bandė sutarti dėl bendros vizijos, kaip galėtų atrodyti IANA kontraktas ir mums nepavyk, nepavyko. Visų pirmiausia, mes turime sutarti tarpusavį ir tik tai tada pasiūlyti jungtinių valstijų e, vyriausybei e, savo poziciją. Tai toks būtų mūsų e, kelias. Ir ajana funkcija turi būti atliekama subjekto, kuris užtikrintų tarptautinį dalyvavimą ir įtaką. Ir ikan yra toks vienetas, toks subjektas, kuriame dalyvauja tarptautiniai subjektai ir jis turi tarptautinę įtaką. Dėkoju. Darf mich auch ganz herzlich bedanken und als nächsten Labai ačiū toliau, ponas Polgir. It's your turn, please, from Commission. Yes. Thank you, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną tiems komiteto nariams, kurie dar dalyvauja posėdėje. Dėkuoju, kad pakvietėte mane pateikti šį pranešimą. Aš esu direktorius, generalinis direktorius generalinio direktorato, kurio vadinimas yra informacinė visuomenė ir žiniasklaida. Tai štai. Būtent todėl turbūt buvau čia ir pakviestas. Ir esu papraštas kalbėti apie du dalykus. Pirmiausia, susijusiu su, su vidaus organizacija, apie tai, kaip mes dirbame ir ką galime pagerinti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti pirmininkę štai ką. Aš nenorėčiau pernelyg nuklysti į istorinę apžvalgą. 98 metais mes buvome įkurti kaip organizacija, internetas buvo kitoks negu yra dabar. ICAN e, buvo įkurta 98 metais. Na, internetas, kaip viską, buvo kitoks, veikia kitaip ir aš manau, būtent dėl to dabar turime pranešėją, kuris teisingai rado žodžius, kaip apibriežti internetą. Jis sakė, kad tai yra tas dalykas, kuris yra viešas, ir globalus turtas, gėris mūsų turimas. Kaip į tai įsitraukia į kam? Nuo pernai prasidėjo tie kontaktai. Vykstant diskusijoms pernai su valstybėmis narėmis, su suinteresuotais objektais, su Europos parlamento nariais, mes pastebėjome, kad baigėsi susitarimas dėl bendrų produktų. Tai yra tas susitarimas, kuris su IKAN sieja jungtinės valstijas. Ambasadorius Arkins apie tai kalbėjo. Mes pastebėjome, kad praeitais metais rugsėjo trečią dieną baigėsi šis susitarimas ir mes supratome, kad tai yra proga žvelgti tolin. Būtent dėl to Europos komisija parengė komunikatą Europos parlamentui ir tarybai. Ir dėl to mes dabar turime dokumentą, kuris vadinasi interneto valdysena tolimesni žingsniai. Norėčiau paminėti porą dalykų iš komisijos komunikatų. Aš sakiau, kad turėjau galimybę pasisakyti ir valstybių narių atstovai, ir Europos parlamento nariai. Pirmiausia, buvo kalbama apie interneto internacionalizavimą, tai yra apie jo išplitimą visame pasaulyje, nes internetas tapo tarptautinę priemonę, tarptautiniu bendru turtu. Ir kitas dalykas yra viešasis interesas, kurį minėjau visi šių diskusijų dalyviai. Taigi buvo sakoma, kad mes turime dirbti labiau gindami viešą interesą. Būtent tai ir yra šerdis to komunikato, kuris jums buvo pateiktas. Apie ICAN buvo daug kas pasakyta, nes būtent DN. Mes sustelkėme prie ICAN, nes būtent į ICAN tvarko DNS, kur yra visa infrastruktūra, jos tos infrastruktūros pagrindas. Yra ir daugiau techninių operatorių. Tai yra e, interneto valdysenos teikėjų, sakykime, tam tikra susibūrumo vieta. Buvom paminėta ir struktūra GAC, tai yra tas patariamasis konsultacinis komitetas. Visa, visi, visa tai yra tie subjektai, kurie yra įsitraukę į, į kan. Būtent dėl to mes manime, kad kalbėti apie interneto valdyseną. Jo labiau, kad pasibaigė tas JPA susitarimas, jo galiojimas, buvo parengtas komunikatas, pirmininkavusi Švedija E, suprato, kad laiko yra maža parengus jį parengtą komunikatą, nes mes sakėm, kad rugsėjo 3 baigėsi sustarimo galiojimas. Labai greitai pirmininkavusi Švedija e, taryboje iškėlė klausimą ir parengė gairias. Tai nebuvo kažkokios oficialios, e, tai nebuvo oficialūs įgaliojimai daryboms. Ne. Tiesiog E, žinome, kad e, procedūra yra tokia, kokia yra. E, mes turime gauti leidimą tarptautinėms daryboms. Tačiau šį kartą mes kalbame ne apie šiaip savo darybas, bet apie darybas su kitomis valstybėmis ir privačiomis struktūromis. Tai yra nepelno siekianti struktūra, kuri remiasi Kalifornijos teisė. Tad taryba parengė gairias ir tai tapo pagrindu susiburti trejetui Vašingtone. Rugs... Praeitų metų e, rūpjūčio gale ar pačioje rugsėjo pradžioje. Ir tuomet pirmininkavo Švedija, buvo jinai viena iš sutikimo dalyvių, tuomet sustiko Ispanija, dabartinė pirmininkaujančio valstybė ir komisija. Ponas Fabio Kolasati, e, vienas iš kompetingos struktūros vadovų dalyvautame susitikime. Esminis signalas iš to susitikimo buvo štai koks. Mes kalbėjome apie internacionalizavimą ir viešąjį interesą. Tai buvo esminis signalas. Mes kalbėjome apie įsipareigojimus, kurie buvo prisimti, kurie, dėl kurių buvo pasirašyta tarp JAV vyriausybės ir valstybių narių. Komisija džiaugiasi tuo, kaip potencialiai pozityvių žingsnių. Nes buvo kalbama apie įsipareigojimus, kurie buvo susiję su būtinybė. Aikan užtikrinti, kad viešas interesas turi būti e, ginamas, kad pirmiausia turi būti ginamas būtent viešas interesas, o ne atskirų subjektų interesai buvo kalbama, kad neturi būti primami jokie sprendimai, kurie turėtų neigiamą poveikį viešo intereso gynimui. Buvo siekiama paskui eiti dar toliau. Buvo siekiama įdėkti tokią sistemą, kuri atliktų peržiūras. Buvo sudarytos tokios peržiūrėtojų komandos, tačiau joms reikėjo geresnio pripažinimo Aikan reikėjo platesnio tarptautinio pripažinimo. Tos peržiūros komandos pradėjo veikti ir tai buvo labai svarbus žingsnis. Svarbus žingsnis įtvirtinant atskaitomybę Aikan ir skaidrumą. Nenorėčiau leistis į detalės, tačiau sakiau, kad principai buvo štai kokie. Tai mes džiaugiamės tuo galimai, galimų naujų susitarimų. Mes matėme, kad, na, realiai nieko nelyko. Rūksėjo 3 buvo pasirašytas tas sustarimas, atėjo spalis, tačiau nieko neįvyko ypatingo. Lygiai taip pat ir lapkritį. O laiko buvo maža. Reikėjo parenešimą parengti iki metų pabaigos, taigi laiko buvo maža, tad mes pradėjome reikšti šiokį tokį susirūpinimą dėl to, kad niekas nevyksta. Ir mes nusprendėme paskelbti tokį kolektyvinį signalą. Mes Seule vykusio posėdžio e, GAK vykusio susitikimo metu išreiškėme savo poziciją ir šalveršeikė taip pat apie tai kalbėjome susitikime, pateikėme šį signalą Amerikos vyriausybės atstovams Parlamento nariai, Europos parlamento nariai taip pat čia atliko labai reikšmingą darbą, tą signalą perdodami. Ir mes pamatėme, kas atsitiko gruodį, o kai buvo pateiktas pats pirmas pasiūlymas, mes kovojame už tai, kad jis būtų priimtas, buvo parengtas bendras susirimo tekstas. 14 komiteto narių e, yra iš įvairių valstybių, buvo stengiamas užtikrinti geografinį balansą. Ponas Strikling be kita ko tapo šios struktūros nariu. Mes matėme, kad taip pat e, e, GAK e, vadovo pavaduotojas yra Leidija Izmail, jinai yra iš Egipto, iš Kinijos ministerijos buvo paskirtas taip pat atsakingas asmo Fabio. Krosant tai yra mūsų atstovas, kaip jūs sakiau, nes neišėjo į pensiją. Bet jis buvo tos struktūros narys. Mes manome, kad atstovavimas šioje struktūroje suinteresuotoms pusėms yra geras, geografinė pusiausvyrą už, užtikrinta. Pirmasis podis, posėdis įvyks šią savaitę tos naujai sudarytos struktūros. Būtent dėl to ponas Kolosatį negalėjo šiandien čia atvykti, nes šiaip tai būtų tikrai atvykęs. Taigi džiaugiamės, kad šis procesas pagaliau pajudėjo. Ir dabar įvyks pirmas toks visų susitikimas, paskui kitas susitikimas vyks vėliau. Birželio mėnesio antrą regėsi savaitę. Ir ko gero tai vyks Bruselėje, tuomet galėsime tikrai įvertinti, kokios pažangos pasiekė ta struktūra bus galima parengti rekomendacijas dėl atskaitomybės ir skaidrumo. Tai štai, kiek buvo nuveikta iki šiol, ponė pirmininkė. Galėčiau pasakyti, kad tai yra tam tikras pasiekimas, nes Europa galiausiai gali tarti savo žodį ten. Mes taip pat ir amerikiečius įtraukėme į tai. Norėčiau pono Strikling paminėti pasakymą. Jis buvo telekomunikacijų struktūros, nacionalinės struktūros vienas iš vadovų. E, tai yra labai nesena kalba pasakyta Vašingtone. Ji buvo pasakyta balandžio 29 dieną. Jis sako, kad tai yra vienas iš tų modelių, kur puikiai susijungia valstybinių struktūrų ir privataus sektoriaus interesai ir bendradarbiavimas. Tad reikėtų, kad vyriausybės dalyvauti AICAN kadangi svarbu, kad būtų įgyvendindami tie sprendimai, kurių dėka būtų galima įtvirtinti viešojo intereso gynybą. Tai štai, ką pasakė e, mano minėtas asmo. Jau sakiau, kad iki šiol esame būtent tiek nuveikę, ponė pirmininkė. Ką galima būtų dar pagerinti? Na, iki šiol, kaip jau sakiau, nuveikėme nemažai, Dabar vyks ICAN susitikimas Briuselėje, kaip jau minėjau, birželio mėnesį, IGF susirinks Vilniuje rugsėjo mėnesį. Mes kartu su uh, parlamentu uh, palaikome puikius santykius. Manau, kad pranešimas pono Vagnerio yra parengtas pačiu laikus, yra tikrai savalaikis. Dabar reikia svarbu priminti, priimti tuos sprendimus susijusius su skaidrumu ir atskaitomybė. Iki metų pabaigos tai būti padaryta. Turime ieškoti būdų, kaip įtraukti dar labiau, dar aktyviau į šį darbą Europos parlamentą. Dėkuoju pirmininkė ir atsiprašau, kad užmiau tiek daug visų laiko. Ačiū mit Blick auf die Uhr nur noch mal darauf hinweisen, dass wir verabredet haben, dass. Äh, Ačiū, ponas Polger. Kadangi laiko yra nedaug, norėčiau priminti jums, kad ekspertams yra skirta nuo 5 iki 10 minučių, kad spėtume jiems užduoti klausimus. Toliau kalbės ponas Braun. Thank you, Mr. Chairman. And... Ačiū ponas pirmininkė, ačiū ponios ir ponai, kad leidote pakalbėti apie interneto kibernetinį saugumą. Žinoma, Europos visuomenė vis labiau tampa priklausoma nuo komunikacijų ir interneto sistemų. E, pono Soso Wagnerio pranešimo projektas e, konstatavo, kad e, būtina sukurti atsparias ir lankščias e, kritinės e, infrastruktūras. Ypatingai turint galvoje operatorių įpareigojimą prieimus telekomo paketą, kuriuo įpareigojami operatoriai nustatyti visus galimus pavojus. Visų pirmiausia, valstybė valstybės narės turi pakilti į naują e, kibernetinio saugumo e, lygmenį, užtikrinant specialiųjų e, komandų, specialistų komandų darbą. Būtina dalintis informaciją. Antra, būt ketina didinti Enisa darbo efektyvumą. Enisa turi turėti galimybę imtis e, e, veiksmų, e, nustačius kri, nusikalstamus veiksmus internete. Trečia, būtina toliau diskutuoti dėl kritinių informacinių infrastruktūrų, e, dėl informacijos mainų ir būtina izoliuoti kritiškai svarbes informacinės sistemas nuo viešųjų tinklų. Ir penkta, sustiprinti tinklų e, įvairovę ir standartus, dėgiant naujus standartus ir priimant naujus teisės aktus. Atleiskite, sako pirmininkas, e, kadangi jūs <laughs> kalbate labai greitai, e, vertėjai nespėja išversti, sako pirmininkas. Taigi komisijos komunikatas dėl interneto valdymo sistemos sako, kad e, reikia didinti interneto saugumą ir stabilumą ir inicijuoti dialogą tarp tarptautinių partnerių. O parlamentas e, e, siekia numatyti, koks bus tas e, vaidmuo ateityje. Būtina remti į KAN, palaikant stabilumą ir saugumą domenų vardų sistemoje, puoselėti jungtinių tautų ir EBPO vertybės bei užtikrinti nacionalinę ir e, tarpvalstybinę koordinaciją saugumo srityje. E, ypač e, interneto naršyklių programinėje įrangoje. Tai labai svarbu, kad parlamentas toliau dirbtų palaikydamas tokias europinės vertybės kaip žodžio laisvė. Būtina komunikate ir tolimesniuose teisės aktuose numatyti e, e, nuostatas e, dėl baudžiamosios atsakomybės ir turime būti labai atsargiai elgtis tuo klausimu, dėl kurio praeitą savaitę taryboje buvo kalbama, tai dėl IP adresų blokavimo. E, tačiau turime būti atsargus bendradarbiaujami su trečiosiomis valstybėmis, kurios į, į, pripažįsta kitas vertybės nei Europos Sąjunga. Labai ačiū, tęsime toliau. Devičiak, tikiuosi teisingai ištariau jūsų pavardę. Tik nepamirškit, kad mes šiek tiek esame lai, varžomi laiko. Gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū už kvietimą. Aš kalbėsiu apie šiek tiek skirtingus dalykus. Noriu pasakyti, džiugu šiandien kalbėti apie interneto valdyseną. Norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbu išsiaiškinti, kiek ateitie ta valdysena bus naudinga už 10-20 metų. Internetas juk yra ne tik e, elektroninė prekyba ar, ar tiesiog informacija, tai yra galimybė gauti E, informacijos apie kultūrą, svarbu užtikrinti taip pat asmenų privatumą. Aš manau, kad tai neturi būti vien tik kažkokiu pramonės sektoriaus tasa. Tai yra tas rytis, kur žmonės, kurį žmonės sujungia visame pasaulyje. Tad labai svarbu numatyti bendrą kultūrą, kur nereikėtų kurti tokios struktūros, kur E, visi apie visus žino viską. Svarbu to nepamiršti. Man atrodo, kad mes įgyjame naują mąstyseną. Su neigiamu tuo aspektu mes prarandame galimybę galvoti patys. To pasireiškia vis mažiau kuriama, kuriamas kažkoks savotiškas naujas protas, naujas mąstymo būdas, kur individualumas dėja nebėra taip vertinamas. Matome, kad kūrėsi ir kad reikia kurti ir, ir kad kuriama nauja visuomenė, tam reikalinga ir nauja valdysena. Kalbant apie vaikus ir interneto poveikį jiems, matome, kad auga interneto karta, E, jų mąstysena yra kitokia negu ankstesnių kartų. Jie yra įsitraukę į tą bendravimą, jie įsitraukia vairius bendravimo tinklus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jų smegenys tampa daugia funkcinės. Psichologai tai yra įrodę. Tačiau mums reikia pamastyti apie tai, kokia bus ateitis už dešimties metų. Mes turėsime naują kartą, jie užauks. Ir svarbu užtikrinti, kad ir svarbu pasirinkti teisingą valdyseną internetui po to laiko, po tų dešimties metų. Vaikai dabar mokosi. Jie į mokymą žiūri nebe taip kaip mes. Jie nori, kad mokymas būtų interaktyvus, kad jie mokytus, jie nori mokytis iš interneto. Jie mokosi nebe taip, kaip mes mokėmės. Į mokyklą jie nežiūri taip, kaip mes žiūrėjom, jie nelaiko jo svarbiausia vieta, kur jie mokosi. Jiems mokykla yra vieta, kur jie susitinka su draugais. Jų mąstymas yra ne tiek linijinis, ne tiek tekstinis, kiek vizualus. O, tuo tarpu Ta mano anksčiau minėsta mąstymo tipą turėjo ankstesnės kartos. Regisi net smegenų struktūra yra kitokia. Jie gali labai greitai susitelkti į tam tikras užduotis nuo vieno objekto pereiti prie kito. Galime pastebėti, kaip jauni žmonės labai greitai nuo vieno informacijos stiklo perina prie kito. Štai kaip, pavyzdžiui, perjunginėdami televizijos kanalus, jie perbėga viską, bet prie nieko susikaupti negali jie sunku atrinkti svarbiausius informacijos dalykus. E, jiems jie jaučia poreikį gauti įvairią pusę informaciją. Jų, kaip jau sakiau, mąstymas yra nelinijinis. Mes galbūt universitete išmokstame e, ieškoti bendros prasmės, atmesdami atskirus, atskirus informacijos elementus, tačiau jie turi išmokti mąstyti visam gyvenimui. Jie turi išmokti naudotis įvairiais dalykais, e, žiniasklaidos įvairiais šaltiniais ir panašiai. Tad verta jau dabar pamastyti apie valdyseną, kaip tas mąstymo tipas, kaip tas internetas paveiks švietimą, privatumą, e, nes tai yra irgi ne visur vienodai suvokiamas dalykas. E, e, duomenų skenavimas, daugybė įvairialypių užduočių e, yra jauniems, yra tas dalykas, kurio, nauji, kurio jauni žmonės laukia. Taigi mokymo procesas turi keistis atsižvelgiant į tai. Dar vienas dalykas, mano supratimu, labai svarbus. Devintame dešimtmetyje buvo parašyta knyga, kur jis sakė, kad mes iš ekspozicijų amžiaus pereiname prie teksto amžiaus ir pereis, iš to pereisime prie short business, taip vadinamosios epochos. Į savotišką Las Vegaso pasaulį rizikuojame patekti. Video kultūra ir kritinis mąstymas yra tie dalykai, kurie turi būti labiau iškeliami. Džordžo Orvelo scenarijaus įsigalėjimas praktikoje būtų tikras košmaras. Atsiprašau, sako kalbėtas, prašau, kol keletą skaidrių. Voksliai savo knygoje mini, kad mes tampame savotiškais nepilotuojamais dronais, kurie regisi yra nuolatos užsiemę ir kažkuo besidomintis, bet iš tikrųjų nemastantis. turėtume labai pagalvoti apie tą vizualinių duomenų apdorojimo formą. Pramogų sektorius yra dar atskiras rytis. Jeigu palygintume tą vizualinę kultūrą su dabar egzistuojančia, matome, kad kai, ka, kai kada žmonės sako, kad interneto kultūra veda prie izoliavimosi. Matome, kad E, tas prisijungimo amžius, prie interneto prisijungimo amžius. Taigi dabar prisijungimas prie interneto yra skaičius, prisijungusių yra didžiulis. E, žmonės naudojasi socialiniais tinklais, tai Twitter, tai kitais. Ir mes turime to nepamiršti. Turime atkreipti į tai dėmesį ir turime žinoti, kad internetas daro didžiulį įtaką, didžiulį įtaką jauniems žmonėms ir kultūrai apskritai. Pranešime be kita ko minimas yra privatumas. Manau, kad toks dalykas kaip privatumas greitai taps iš viso pasenusią savoką. Paugliai per mėnesį išsiunčia apie 4 tūkstančius internetinių žinučių, kurie pasiekia visą eilę jų kontaktų. Jie patys gauna daug tų žinučių. Taigi visuomenė keičiasi. Kai čia skridau šį renginį, skaičiau, kad jauni žmonės prie kompiuterio praleidžia labai daug laiko, kartais užima visą dieną iki dešimties valandų. Tai yra didžiulis skaičius. Tai yra tas dalykas, kuris mums regis yra nesuprantamas. O dabar, ką privatumas reikš po dešimties metų, tai irgi yra visiškai neaišku. Na ir užbaigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Internetas veikia ir mūsų mąstyseną. E, Konjektyvinio suvokimo specialistai sako, kad mūsų smegenys ir jų mąstymas taip, taip pat keičiasi. Mes, jie pastebi vadinamosio giliojo imitavimo procesų pasireiškimą kasdienėme gyvenime. Mūsų smegenyse e, tampa vis mažiau vietos skirtos bendravimui ir privatumui. Turime mąstyti apie interneto valdyseną, tačiau turime turėti omeny tai, kad po dešimties metų tai, ką šiandien mes sakome, bus suvokiama nebe taip, daug kas pasikeis. Internetas bus ne tik keitimasis informacija ar prekybos ir tai bus ta erdvė, kur keičiamasi patirtimi tai mūsų patirtis bus taip pat prijungta prie interneto. Dėkoju. So, ganz herzlichen Dank. Das war wahnsinnig viel an Informationen. Äh. Labai ačiū, gavome labai didelį strautą informacijos. Mums labai naudinga ta informacija ir, aišku, turbūt bus dar naudingiau, jeigu e, išsakysime savo pastabas ir užduosime klausimus. Norėčiau, kad kolegos susitiktų susitelktų ties tam tikrais konkrečiais dalykais. Pone Trotman. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tokį gerą e, kolegijos Wagner e, kolegos Wagner pranešimą ir visiems šešėliniams pranešėjams už puikų darbą norėčiau padėkoti. Taip pat norėčiau pasveikinti ekspertus ir padėkoti jiems už pasisakymus, už konkretumą, kaip jie labai e, konkrečiai ir paaiškino tokį sudėtingą mechanizmą. Nes tai labai labai svarbu mums žinoti, jų pasisakymai būtent, jų pasisakymų e, kokybė tiesiog e, turėtų nulemti AIKAN e, veiklą ir AIKAN prisimama atsakomybė, skaidrumą ir panašiai. Taigi partnerystė ir didesnis tarptautinis atstovavimas atrodo įvyko, atrodo Amerikos ir Europos vizijos šiek tiek suartėjo. Kalbant apie skaidrumą ir apie e, daugelįpę partnerystę, taip pat yra didžiulė, e, labai bendra, bendradarbiauja ICAN. E, ir tas, tas bendradarbiavimas yra ir, ir GAC, ir tas bendradarbiavimas yra atviras. Pirmas klausimas būtų toks. Kokį mes kaip europiečiai galėtumėm kelti tikslą, ginti tikslą e, Briuselyje birželio mėnesį, kai susirinks ICAN. Toliau, kokie būtų kitokie papildomi etapai, e, čia ir ponui Karklinš skiriu klausimą ir kitiems prelegentams. Toliau norėčiau paklausti, koks būtų parlamentarų vaidmuo. Parlamentarų vaidmuo nuolatos auga ir aš manyčiau, kad netiesioginis poveikis tų visų pranešimų, direktyvų, visų tekstų, kurių nuomonė, e, dėl kurių nuomonę pareiškėme, e, kažkiek prisideda prie valdymo. Tai negali būti valdymas, kuris remtųsi valstybės valdymu tai e, turėtų būti toks valdymas, dėl kurio susitarė įvairios šalis, e, tame dalyvaujančios šalis. E, mes norėtumėm paklausti ekspertų, kaip jie įsivaizduoja tą ateities etapą, kurį turėsime įgyvendinti, dėkdami ateityje tą interneto valdymą. Įvairūs susitikimai, įvairūs forumai turėtų vykti, nes dabar yra vienas laikotarpis, vienas etapas, bet po to etapo turi būti kitas etapas. E, kas bus po to, kai praeis penki metai nuo IGF sukūrimo? Ponas Vanistelroj. Labai ačiū, aš manau, kad labai tinkamas metas yra pasirinktas intensyviai aptarinėti šią temą mūsų parlamente. Puikiai prisimenu vieną pranešimą, kurį mes jau turėjome dėl interneto valdymo ir būtent e, čia jau yra antras. Ir būtent kalbama ne, apie, ne apie produktus, o ekskluzyviai išimtinai vien tik tais apie interneto valdymą. Pasimokyti turime daug ko. Turime tiesiog atlaisvinti tą erdvę, kurioje dabar viską statysime. Kaip padaryti taip, kad e, nepasisavintų interneto vyriausybės. Jokių būdų nereikia vyriausybėms leisti pasisavinti internetą. Vyriausybizuoti, sakykime taip. Pasižiūrėkime, kas vyksta Kinijoje ir pamatysime, kad jie dirba visai kitaip. Uh, Mums ko gero reikėtų kažkokios tai e, mišraus sprendimo, pripažįstant AICAN svarbą ir vaidmenį, tačiau pasiliekant ir tam tikrą prerogatyvą arba e, arba valdžia kontrolę savotišką interneto, e, užtikrindami, kad tas internetas nepakliūtų piktavaliam žmonėms į rankas. Reikėtų pasižiūrėti, kaip per e, Kopenhagos sutartį galbūt veikti. Aišku, dėl Kopenhagoje buvo dėl daug ko tartasi, bet dėl daug ko ir nesusitarta. Galbūt reikėtų pirmiausia pasižiūrėti, kaip tą procesą mes savo valia galėtumėme padaryti realiai veikiančių procesų. Tačiau klausimas būtų toks. Mes norime sustiprinti interneto valdymą, Ko gero, tai yra labai didelis iššūkis ir į jį turėtų labai įsijungti besivystančios šalis. Sakykime, Afrikos šalis mums dažnai sako, kad neturi nei finansų, nei kitokių kokių tai priemonių, kurias gali pasitelkti vystydamos internetą. Tai aš sakyčiau, kad čia reikėtų kažkokius tai pastangas dėti. Ar komisija negalėtų pasiūlyti ko nors konkretesnio toms besivystančioms valstybėms, kad, kad galėtų jas įtikinti, kad visus skeptikus galėtų įtikinti e, toliau diskutuoti apie interneto valdymą. Štai ką norėjau paklausti komisijos. Pirmininkas. Kas iš jūsų, ponai ekspertai, norėtų pasisakyti dabar? Nes manyčiau, kad visi turbūt nenorėtų pasisakyti. Klausimai šiaip ar taip užduoti buvo. Gal kas nors galėtų arba norėtų į tuos klausimus atsakyti? Parodykite man ženklą, jeigu norite pasisakyti. Buvo užduota klausimų konkrečių ir komisijai buvo klausimas. Prašau atsakyti į tuos klausimus. Jei, leis, jei leisite, pirmininkė, aš atsakysiu į tris klausimų grupės. Pirmiausia, kokia bus mūsų ateitis ir kur link mes einame. Manau, vienas dalykas, e, kurį mes būtinai turėsime išspręsti, tai yra Iana klausimas. E, tai yra susitarimas, kurį minėjo ponas ambasadorius Karklinš. Tai yra dvišalis susitarimas su, su Junktinių valstybių vyriausybė, kuriuo E, įgyvendinamos pagrindinės techninės e, funkcijos e, bei suteikiami interneto vardai bei adresai. Dėl istorinių priežasčių jungtinės valstijos šį klausimą tvarko ir sprendžia jo. Tokia yra situacija. Tačiau anksčiau ir vėliau mums šį klausimą reikės kelti su amerikiečiais. Ir žinau, kad neseniai atnaujintos korepero e, gairės pirmininkaujant Ispanijoje e, numato, kad e, reikėtų ateityje diplomat, diplomatinių kelių tęsti diskusijas tarp valstybių narių bei sąveikauti su jungtinių valstijų vyriausybė, kad būtų pasiektas susitarimas su jungtinėmis valstijomis. Tai yra labai aptaki formuluotė. Ir šį klausimą mes visų pirmiausia turėtume aptarti tarpusavyje. Nes niekas nenori paskandinti laivo ir išsibuoti valties. Todėl labai E, diplomatiškai labai atsargiai turėtume judėti į priekį. Na, o kas e, dėl būsimų renginių, žinoma, e, e, vyriausybinio patariamojo komiteto susitikimas Bruselėje e, e, jau yra ir numatyta darbo tvarkė. Na, o dėl interneto valdymo forumo. Tai yra labai svarbus forumas tai yra atvira organizacija, e, kuri užima ir e, strateginę poziciją mūsų interneto valdymo modelyje, kadangi viskas yra grindžiama atvirumu ir e, visi dalyviai gali išreikšti savo nuomonę. Tai praktiškai liečia visas pasaulio vyriausybės interneto valdymo forumas e, vyksta penkerių metų laikotarpiais ir jungtinių e, tautų generalinė asamblėja e, sprendžia kas penkerius metus interneto valdymo forumo veiklos programą. Ir mes taip pat galėtume iš kelti idėją, plačiau įtraukti besivystančios valstybės į šio forumo e, e, veiklą, galbūt skirti tam šiek tiek pinigų. Tačiau svarbiausia yra tai, kad tarp interneto e, valdymo forumas ir toliau testų savo veiklą tokią, kokia yra, kokia ji yra dabar ir išvengtų biurokratijos džiunglių nes e, priešingų atveju jis iš, prarastų savo e, dabartinę e, reikšmę. Ir mes kartu su kolegomis New York'e nuolat stebime, kas vyksta interneto valdymo forume, kas vyksta Ženevoje dirbančiuose organuose. E, taigi dabar esame kritinėje stadijoje, e, kaip toliau bus vystomas interneto valdymo forumas. Mes žinome pavojus ir žinome, kaip su jais kovoti. Dėkuoju, pirmininkė. Būčiafta Kagins. E, Ponas Karlinš, ačiū pirmininkė. Aš nesigilinsiu į interneto valdymo formą. E, e, e, į, į, į IGF, kadangi jau apie tai kalbėjo komisijos atstovas. Į, per pastarusius dešimt metų įvyko neįtikėtina į evoliuciją ICAN veiklos srityje. Tačiau ta evoliucija pastebima ir korporacijos rezultatuose. Aš nenorėčiau perdėti peržiūrų e, svarbos, nors jos yra labai svarbios. Ir kas svarbiausia čia yra? Į kan korporacijos rezultatai ir įsipareigojimai. Tai yra svarbiausias dalykas. Mes turime užtikrinti, kad IKAN laikytųsi savo įsipareigojimų, o peržiūros tai yra tik tai patvirtinimas. Mes turime pabrėžti ir siekti, kad jie pagal savo geriausias galimybės siektų geriausių rezultatų. Dėkoju. Dank, Labai ačiū, panas Slovak. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad diskusijos vyko puikios, mūsų svečiai padarė puikius pristatymus, buvo labai įdomu visko klausytis, nes iš tiesų informacijos gavome labai daug, tai kogi daugiau ir norėti. Diskusijų iš naujo pradėti nenorėčiau, bet kokiu atveju tam neužtektų laiko. Priemiau domen, kas buvo pasakyta, mes kartu su bendradarbiais susidarėme problemų sąrašą ir dabar pabandysime papildyti pranešimą. Nu, taip pat norėčiau pabrėžti, kaip svarbu visa tai, ką sakė ponė Trotman ir tai, ką pasakė ponas Van Nistelroj. Iš tiesų, jie išryškino kai kurias problemas, kurios tiek Europoje, tiek parlamente iškyla aštriausiai. Šie pasisakymai iš tiesų labai svarbus, jie e, daug ką lemia. E, reikia pažymėti, kad Europa, Europos e, pozicija tikrai yra neaiški ir ko gero tai gali būti viena iš rimčiausių išsaky, išsakomų kritikų e, institucijoms. Reikėtų pakilti aukščiau nacionalinių interesų ir reikėtų išeiti už tų mm, nesutarimus keliančių e, konfliktų e, tų konfliktų, kurie skaldo institucijas. Tai reikėtų padaryti taip, kad mes pagaliau prabiltumėm vienu balsu. Ir manau, kad internetas ir interneto valdymas yra kaip tik tai tas rytis, kurioje galime tą padaryti. Ir tą progą reikia pasinaudoti. Pirmininkas, ačiū. Ačiū už diskusijas, ačiū už tai, kad pateikėte mums dokumentus. Ir norėčiau, kad pateiktumėte e, pakeitimus iki 6 gegužės 12 valandos. Tai yra paskutinė data, iki kada galima tą padaryti. Labai ačiū už diskusijas, ačiū svečiai svečiams, labai ačiū, kad pasidalinote su mumis savo nuomonėmis.